Koracija Ibil, norėčiau jūsų vardų kolegos pasveikinti Armenijos delegaciją, kurioje dalyvauja 14 e, Europos parlamento Armenijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdėje. Sveikinu delegaciją, ypač delegacijos pirmininką Farmanjaną. Delegacija netrukus susitiks su užsienio reikalų komitetu ir tikiuosi, kad šios dienos bendradarbiavimas ir pasikeitimas nuomonėmis leis mums pasistumėti toliau, e, vykdant dialogą su bičiuliais iš Armenijos, taip pat ir dėl moterų lytės organų e, žalojimo. Dabar e, žodis poniai Koracijai. Ačiū pirmininkė, komisarė.